pranešime atitinkamom tarnybom. Okay. Now, now move... Uh, Dabar pereikime prie balsavimo paaiškinimų. Okay. Uh, start... Pradėsime nuo bastos pranešimo. Suteiksiu žodį ponui Baldasarė. Honorevole Baldasarė. Gerbiamasis ponia Baldasarė. We wait uh, some minutes. Palauksime dar keletą minučių. Colleghi, vi prego di defluire più velocemente per consentire. Taigi, gerbėmieji ponai ir ponios, prašyčiau jūsų kuo greičiau išeiti iš salės, kad galėtume pereiti prie balsavimo paaiškinimų. Ir kad tie paaiškinimai būtų girdimi akustiškai. Honorevole Baldassarre. Pone Baldassarre. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas, e, galėjęs paremti savo balsų bastos pranešimą. Tačiau sudėtinga ekonominė krizė Europoje pad, turėjo tikrai neigiamų padarinių e, vidaus, bendros rinkos e, veiklos suvokimui, tiek kalbant apie piliečius, tiek apie įmonės, tiek apie e, valstybių valdžią ar nacionalinius judėjimus. Tad Europos pozityvus darbas dažnai yra tarsi primirštamas, kai kalbame apie bendrosios rinkos stiprinimą, kai kalbame apie viešųjų rinkų e, plėtojimą arba e, direktyvas dėl, dėl mokėjimo dėlsimų. Dėl Todėl aš manau, kad yra būtina stiprinti interpinstitucinį bendradarbiavimą tarp ES ir valstybių narių. Reikia esminių priemonių, vieningos paramos mechanizmo. Daugelis dalykų nebuvo išspręsta arba sprendimas buvo vilčkinamas dėl to, kad dėl tarp institucinių konfliktų ir nacionalinio ego, egoizmo. Dėl to ir krizė yra dar gilesnė. Ir, um, mums yra e, būtina parodyti bendros valdysenos pastangų, e, pastangas. Mes norime sustiprinti bendrosios rinkos veiklą ir tokiu būdu sustiprinti piliečių ES teisės. Ačiū ponui Baldasari. Dabar ponas Žuvin. Prezident, je crois qu'en politique. Dėkoju. Manau, kad politikoje reikia kalbėti aiškiai. Vidaus rinkai yra 20 metų. Ji davė mums daug, e, nauda yra aiškiai apčiuopiama. Tačiau ką reiškia žodžiai? Tai reiškia, kad šiandien vidaus rinka gali būti pagrista tik tada, jeigu galiausiai ji taps priemonė apginti mūsų pramonę ir darbo vietas. Jeigu praktika šios srityje nesikeis, kasgi įvyks artimiausiais metais? Ogi štai kas, dominuojanti ekonomika, tokius kaip Kinija, Koreja, Japonija, Kataras ir toliau pirks mūsų įmonės, pirks mūsų darbo vietas. Ir kai tie nauji Europos šeimininkai nuspręs įmonės iškelti, mes nebeturėsime jokių galimybių veikti ir jiems sutrukdyti. Tai štai kodėl žodžiai politikoje yra svarbus dalykas. Ir aš manau, kad turime susitarti, kad yra tikrai laikas įdėkti tikrą politiką, kuri būtų skirta vidaus rinkos apsaugai, įdėkti protekcionistinės ES rinkos priemonės. Dėkui. Ačiū. Dabar žodį suteikiame ponui, poniai Saniki. Not... Ponio Zaniki nėra, todėl suteiksiu žodį poniai Legrip. Merci, le... Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu vidaus rinkos komitetų narė ir vartotojų apsaugos komiteto narė. Kolegės Basos pranešimas man tikrai sudomina, nes ten yra kalbama apie įmonių ir piliečių susirūpinimą. Mes ilgai diskutavome dėl šio pranešimo ir kalbėjome apie tą 20-metį vidaus rinkos. Laisvas prekių, paslaugų ir asmenų judėjimas ir kapitalų judėjimas yra įtvirtintas ir būtina, kad tai ir toliau sėkmingai vyktų mūsų toje teisingumo ir laisvės erdvėje, toje vidaus rinkoje. Aš labai susidomėjau tuo faktu, kad tarp pirmųjų ir svarbiausių susirūpinimų, kurie pareiškė ES piliečiai, buvo minimi e, profesinių kvalifikacijų pripažinimo sunkumai. Čia turime veikti ypač aktyviai ir efektyviai. Mūsų piliečiai tos veiklos tokios efektyvios laukia, kad būtų galima artimiausioje ateityje įdėkti uh, profesinės kompetencijos ir kvalifikacijos at, e, pripažinimo procedūras, jos turėtų būti paprastesnės, efektyvesnės ir netokios brangios. Tai yra iš tikrųjų rimtas iššūkis, esu šešėlinė pranešėja apie frakcijos šią temą. E, šių procedūrų sutvarkymas yra labai svarbus. Dirbu ir IMKO komitete prie šio klausimo ir manau, kad reikia kuo greičiau spręsti šios klausimus. Reikia, kad atsirastų iš tikrųjų ir tai, ko nori piliečiai. Daugiau judumo mobilumo dėl daugiau Europos. Dėkui. Ačiū poniai Degrip. Dabar e, kolegai Oresterosi žodis. Ačiū ponė pirmininkė. Vidaus rinka yra labai svarbi siekiant strategijos e, Europą 2020 tikslų. Dėl to manau, kad mums reikia ir ūkio augimo, užimtumo skatinimo strategijos. E, tai yra dalykai, kurie labai rūpi mūsų piliečiams ir įmonėms. Būtina atsižvelgti į vairius lūkesčius ir juos suderinti su esama realybė. Reikia kalbėti apie mokesčių barjerų šalinimą, e, energijos e, sąnaudų, e, išlaidų mažinimą ir panašiai. Europos piliečiai reiškia vis mažesnį pasitikėjimą ES ir dėl to mes turime stiprinti tą jų pasitikėjimą ES institucijomis, kad būtų sustiprintas konkurencingumas, kuriamos naujos darbo vietos, inovacijų srityje ir panašiai. Reikia e, skatinti įmonės kurti naujoviškus produktus, mažinti energijos iš, išlaidas. Daugeliu įmonių tos išlaidos yra tikrai didžiulės. Mums reikia vieningos europietiškos rinkos visam tam pasiekti. Ačiū. Dabar ponas Repo. Mies äänesti mietinnön puolesta. Olen erityisen tyytyväinen mietinnössä kannustetaan. Ačiū, ponė pirmininkė, balsavau už šį pranešimą, nes man tikrai labai patinka mintis, kad juo yra paraginami uh, verslininkai ar įmonės finansiškai paremti užsienyje studijuojančius e, jaunolius. Ir iš tikrųjų čia labiausiai atsižvelgiama į silpniausius vartotojus. Taip pat yra gerai, kad yra vykdomos informacinės, informacinės kampanijos, yra jos vertinamos, nes Man atrodo, kad reikėtų tomis tikslinėmis kampanijomis pasiekti būtent tikslinės grupės, o kitaip tik švaistysime be reikalo pinigus. Tikiuosi, kad e, šis pranešimas leis surasti naujų galimybių, e, paremti vartotojus, taip pat ir įmonius, įmonės ir paskatinti didesnį judumą bei sukurti daugiau pasitikėjimo ES vidaus rinkoje. For... E, Ačiū ponui Repo, toliau rodus ponui Nirdėva. Ačiū ponė pirmininkė. Man didžiulė garbė, kad jūs šiandieną kalbate angliškai, man tas labai patinka, turiu pasakyti, ačiū Jums už tai. Ir yra 20 iš tiesų nerima keliančių mm, piliečiams dalykų, apie kuriuos čia yra kalbama. Ir man atrodo, tai yra tikrai labai svarbus dalykai - profesinė kvalifikacija, sąskaitų išrašymo formalumai ir taip toliau taip pat teisė dėl pensijų perkelimo į kitas valstybės narės ir panašiai. Bet dar kas yra svarbiau, yra tai, kad nedarbas auga žaibišku greičiu ir reikia dėl to kurti darbo vietas, o bendroje rinkoje kuria darbo vietas labiausiai mažos ir vidutinės įmonės. Jos yra mūsų ekonomikos stuburas. Va, pats geriausias variklis. Todėl aš ir remiau remiau šį pranešimą, bet reikia pasakyti, kad 35 gal procentai mm, sąjungos piliečių net nežino, kas tai yra bendroji rinka, e, net e, nesusipažinę su tais teisės aktais, taigi reikia jų mažiau tam, kad įmonės galėtų geriau pasinaudoti teikiamomis bendros rinkos galimybėmis, tiesiog pasiremdamos sunkiu savo darbu. Ačiū, ponė Deva, mano anglų kalba tikrai netobula, Ponas Deva sako, kad jį puikiai. Aš mokausi vis dar, sako pirmininkas. Dabar žodis ponui Dangelis. Sie, prezidente. Il mercato unico è una grande. Ačiū, ponė pirmininkė. Vidaus rinkos kūrimas buvo tikrai didelė sėkmės istorija ir tai yra esminis elementas siekiant ambicingų Europą 2020 strategijos tikslų. 20 metų vidaus rinkos e, egzistavimas yra tikrai ilgas laikotarpis, tačiau dar reikia labai daug ko pasiekti. Ir mes turime pasinaudoti progą ir sukurti naujas paskatas, jei toliau kurtis. Mums reikia daryti viską, e, pasiekti to, ko dar trūksta. Pavyzdžiui, bendroji strategijos, e, atsiprašau, energetikos politika yra privalomas dalykas. Turime užtikrinti, kad visi ES piliečiai galėtų apsirūpinti švare ir pigia energija mums būtina e, toliau vienyti bendrąją e, rinką, e, skatinant ir ūkio augimą, taip pat didinti konkurencingumą ir be abejo kurti naujas darbo vietas. Dėkoju ponui De Angelis. Dabar žodį tars ponia Makoviai. Ačiū pirmininkė. Remiu sutarimą tarp Europos parlamento ir komisijos Vieninga rinka buvo sukurta tam, kad būtų galima e, padidinti žmonių judumą tarp valstybių narių be jokių barjerų. Tačiau šiandien dėja dar situacija nėra tokia, kaip norėtume. Turime užtikrinti savo piliečius, kad jie galės turėti naudos iš narytės ES. Jie turi suprasti, kad priklauso tai pačiai bendryjei. Kad tai taptų realybę, mes visi turėtume gilinti vidaus rinką. Būtent tai padės padidinti e, konkurenciją, atsiras daugiau darbo vietų ir daugiau tikrumo. Socialinės, e, socialiniai sprendimai, kurie dalykai reikalauja lėšų, mes turime tą padaryti. Kaip? Ogi štai kaip turime skatinti harmonizavimą, turime e, kurti vieningą geležinkelio sistemą, turime skatinti verslo įmonių plėtrą turime turėti daugiau teisės aktų ir aiškesnių teisės aktų. Harmonizavimas yra gyvybiškai svarbus dalykas vieningai rinkai ir mūsų visiems piliečiams. Dėkoju. Ačiū, poniai Makoviai. Dabar žodį suteiksime panui Bielan. Dėkoju. Pane pirmininkė, vieningos rinkos tikslas yra be abejo prekių, paslaugų ir asmenų judėjimas tarp valstybių narių. Visą tai turi padėti užtikrinti tvarų, tvarę ekonomikos plėtrą ir augimą. Tačiau piliečiai tebe turi tam tikrų rūpešių, nes ne viskas veikia sklandžiai, ypač dėl to, kad atsiranda tam tikrų informacijos ir teisinių spragų. Suprantu, kad yra būtina komisijai ir valstybėms narėms pateikti tam tikras rekomendacijas, kurios padėtų vieningą rinką geriau harmonizuoti. Yra būtina harmonizuoti kvalifikacijų pripažinimo sistemą, prieiga prie pensijų sistemos, medicinių paslaugų, prie bankų sistemos. Tai taip pat turėtų padėti kurti ir skaitmeninę vidaus rinką, tai būtų naudinga vartotojams ir verslininkams. Remiu e, raginimą modernizuoti viešai administravimą ir įdėkti daugiau skaitmeninių paslaugų šioje srityje. Be abejo, taryba, komisija, e, taryba ir valstybės narės turėtų glaudžiau bendradarbiauti, kad pagerėtų piliečių prieiga prie paties sprendimų priimimo proceso. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš su didžiuliu malonumu parėmiau šį pranešimą ir man atrodo, kad tai ką mums čia pavyko padaryti, bus naudinga visiems, e, nes tai padės spręsti ekonominio nuosmukio e, krizę, taip pat e, padės mums ateityje stotis ant kojų. Ir be abejo, pastarnaus tai taip pat Europos piliečiams ir įmonėms. Be abejo, ir apie įmonių rūpešius čia kalbama, bet ypatingą dėmesį reiktų kreipti į Europos piliečių nerimą pranešimas suformuluotas tikrai labai gerai subalansuotai, mm, elegantiškos formuluotės parinktos. Ir aš dar norėčiau atkreipti dėmesį ypatingai į elektroninius e, e, pirkimus, elektroninę priekybą, nes piliečiai dar kol kas negali pasinaudoti iki šiol visų potencialų skaitmeninės rinkos tai yra iššūkis mums keliamas. Ir kitas dalykas yra mm, bendras kvalifikacijų pripažinimas visoje Europos Sąjungoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkojame ponui Keliui. Dabar Elena Bazescu. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat balsavau už šį pranešimą, kadangi manau, kad vidaus rinkos konsolidavimas yra būtinas elementas tam, kad būtų galima vėl paskatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Manau, kad tebe egzistuojančios kliūtis, trukdančios laisvam judėjimui vidaus rinkoje, turi kuo greičiau išnykti. Tuo būdu visi ES piliečiai galės pasinaudoti visomis jums, jiems tenkačiomis teisėjimis. Rumunijos, pavyzdžiui, piliečiai dar susiduria su tam tikrais judėjimo apribojimais darbo rinkoje. Tie apribojimai yra nieko nepagristi ir turėtų būti panaikinti. E, ekonominės krizės kontekste panaikinti visus tos barjerus yra dar labiau svarbu. E, mes tuo būdu prisėtume prie inovacijų plėtimo, prie ekonomikos augimo ir taip pat prie piliečių pasitikėjimo skatinimo vidaus rinką. Norėčiau paminėti, kaip svarbu yra geras valdymas. Manau, kad rinka turėtų būti institucijų vienas iš svarbiausių svarstomų dalykų. Dėkui. Uh, ačiū poniai Basesko. Dabar dėl dėrybų, dėl sutarties su Japonija. Leisime pasakyti ponui Dėvą. Prašau. Pone pirmininkė, labai ačiū. Pranešimas jis iš ties labai svarbus. Japonija yra mūsų antra priekybos partnerė pagal dydį po Kinijos. Ir Japonija daug investavo į Europos Sąjungą. Motorinių transporto priemonių gamyba yra didžiulė ir iš tiesų tos investicijos yra puikios. Buvo sukurta per 14 tūkstančių, per 40 tūkstančių darbo vietų. Ir e, tai yra išreikšminga investicija į ES e, ekonomiką. Kodėlgi mums neinvestavus Japonijos ekonomiką? Mes turėtume ko gero svarstyti kiekinius tarifus e, ir kitus dalykus, kad e, prekybos tinklai mums būtų atverti, kad galėtume savo paslaugas eksportuoti. Kartais tą daryti yra labai sunku, investuoti Japonijoje yra sunku, nes jie turi visokiausių apribojimų. Jie turi suprasti, kad mes taip pat galėtume e, būti lygiai verčiai partneriai ir kad mes galėtume turėti tokiamis, galėtume tokiamis sąlygomis, kaip jie veikia pas mus nes jie turi galimybę prieiti prie mūsų rinkų ir paslaugų rinkų, tai yra naudinga mums. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus pranešimas. Dėkoju. Ačiū ponų dievam. Kolega Bėlin, dėkoju. Daugiau negu penktadalis pasaulio prekybos vyksta tarp ES ir Japonijos. Ir E, ši, ši priekyba yra labai svarbu. Abipusis priekybos sustarimas turėtų e, padėti plėsti priekybą ir mūsų įmonės galėtų lengviau eksportuoti savo produkciją į Japoniją. Dauguma e, piliečių remia tų darybų pradžią. Būtina uždidinti įmonių konkurencingumą, geriau užtikrinti elektinės nusavybės apsaugą, panaikinti netarifinės kliūtis ir pagerinti prieigą prie rinkų, prie e, viešųjų pirkimų e, rinkų. Manau, kad tai yra būtinybė siekiant pažangos. Būtina panaikinti netarifinės kliūtis ir dartis dėl to iš karto nuo padarybų pradžios. Tai padėtų e, pažymėti Europos parlamento poziciją jau nuo dėrybų pradžios. Būtina taip pat atsižvelgti į dvišalės apsaugos priemonės, ypač kai kalbame apie tokias, tokius svarbius sektorius kaip automobilių ir motorinių transporto priemonių gamyba. Aš pritariu rezoliucijai, dėkui. Kolega Čiabasogor, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabartinės ekonominės krizės metu turėtume neužmiršti, kad ES turi atsilaikyti prieš mm, globalią konkurenciją. Daugelis mano, kad šis šimtmetis bus e, Azijos šalių kilimo e, šimtmetis. Tai yra Kinija, Singapūras, Malazija, Indonezija jos, e, visos šios valstybės bus e, vis stipriau plėtos savo pajėgumus ir mes turėsime e, permastyti savo kontaktus su šiuo regionu ir juos toliau plėtoti. Jie iki šiol veikia tikrai neblogai. Vienas geras žingsnis tą linkme yra ES ir Japonijos prekybos susitarimas. Ir, um, Ir pažiūrėsime, kaipgi e, abi e, sutarties šalis galės pasinaudoti e, šiais sutartiniais santykiais. Muito ir kitų mokesčių barjerų panaudo, šalinimas nėra pats didžiausias žingsnis, didžiausia problema. Mums reikia kalbėti ir apie netarifinius barjerus, kuriuos būtina šalinti. Mums reikia E, bendradarbiauti su šiuo regionu, kuris pasižymi labai dideliu potencialu. Charles Tanok. Too... Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs nuostabią anglų kalbą. Galbūt ir aš prabilsiu kada nors Dantės kalbą vieną gražią dieną, bet matyt negreitai. Japonija vis dėlto yra vienas svarbiausių partnerių ES prekyboje, taip pat ir e, trečia pagal dydį ekonomika pasaulyje, čia yra didžiausi vartojimo ir gamybos lygiai ir kaip ir mano kolega minėjo, prekyba su Japonija sudaro labai didelius mastus, 160 milijardų eurų vien importas ir eksportas sudarė štai tokios apimtys. Ir būtent ES esmė ir yra paremti ir vartotojus, ir įmonės. Taigi ir toliau turėtumėm konsoliduoti tas rinkas ir kurti papildomas galimybės strateginėms partnerystėms, kad ir kur atsivertų tam galimybės. Be abejo, Indija ir štai Japonija yra tokios šalys, kurios galėtų padėti mums atsistoti ant kojų ir pagyvinti mūsų ekonomiką. Per praėjusius 21 metus nuo pirmojo nu, ES ir Japonijos bendros deklaracijos pasirašymo dėl priekybos tarp Japonijos ir ES e, vyko įvairių e, dėrybų, kuriomis buvo siekiama pagerinti padėtį abiejose šalyse. Ačiū. Ačiū taip pat ir už jūsų malonius žodžius mano atžvilgiu. Dabar žodį suteikiu ponui Anu Takulą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už susitarimą Mes tarpusavį esame partnerės, užima, prekybos partnerės užimančios antrąją vietą pagal prekybos apimtis. 160 milijardų eurų e, yra e, tos apimtys sieka. Aišku, Japonija mums yra tikrai labai svarbi e, partnerė tiek, pažiūrėjau, automobilių pramonėje, tiek kitose srityse. Tačiau e, kol kas reikia ypatingai siekti abipusiškumo mūsų santykiuose, kadangi kol kas e, e, dar yra pastebimas netoligumas mūsų kontaktuose. Mums reikia pašalinti nereikalingus muitus ir abi šalis turi turėti galimybę pasinaudoti viena kit, e, abipusiais kontaktais. Mes turime taip pat suvokti, kad mūsų bendryje yra vertybių bendryje ir mes turime stiprinti tas kultūrinius saitus su Japonija, nors tos kultūros ir skirtingos. Mes turime e, puoselėme bendras europietiško pobūdžio vertybės. Mes kalbame apie teisinės valstybės ir, ir e, žmogaus teisės. Tai yra dalykai, kurie mus sieja su Japonija. Uh, Na ir paskutinis balsų buvo balsavimas paaiškinimas. Kolega Keliai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad labai gerbiu Japoniją. Tai yra puikiai šalis, puikų žmonės, tai yra protingi žmonės ir labai darbštų žmonės. Tai padėjo jiems pasiekti didžiulės pažangos pastaruoju metu, tačiau dabar be abejo sunkumus ta šalis taip pat patiria didelius dėl, didelius dėl Fukushimos, dėl tsunamio ir jų kitų dalykų. Tačiau jie net nebejojo ateiti ir toliau pasieks pažangos, o mes ES turime jiems padėti dabar. Turime dėrėtis dėl laisvos prekybos sustarimų e, su šia šalimi. Be abejo, mes turime siekti, kad Japonija pakeistų savo nuostatas dėl viešųjų pirkimų. Vienas iš svarbiausių dalykų. Reikėtų, kad atsirastų laisva rinka tarp mūsų Japonijos ir ES. Būtų tai labai palankus sprendimas ir mums, ir Japonijai. Ačiū. Na ir pats pats pats paskutinis pasisakymas. Ana Zaborska, prašau. Grazie, signor prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš neprašiau žodžio, nes nenorėjau e, reaguoti į kokį nors iš pranešimų, tiesiog norėčiau reaguoti į kai ką kitą. E, kai kalbėjome apie kolegą Šniber Jastram pranešimo, kolegos atsistojo, kai buvo pasiūlyta žodinis pakeitimas dėl to pranešimo. Jie balsavo atsižvelgdami į savo sąžinę. Tai yra jų apsisprendimo reikalas. Ponas Kešman uh, E, pasinaudojo savo teisę kalbėti ir diskreditavo mus visus. Ir aš manau, kad Europos parlamente daug kalbama apie žmogaus teisės. Ir kiekvienas turi teisę balsuoti taip, kaip jo sąžinė jam liepia. Norėjau tą šiandien pabrėžti ir gaila, kad tas incidentas šiandien nutiko. Dėkui. Until... O dabar posėdį stabdome iki trečios valandos po pietų visiems. Ačiū ir skanaus.